Uh, dear colleagues, uh, we're going to make a start um, on point 25, but I understand... Mėly kolegos, uh, turėtumėm pradėti darbą, uh, bet ponia uh, Skripek nori vis... Ponas Skripek nori dar dėl darbo tvarkos. Uh, I'm glad we are... Ačiū pirmininkė, džiaugiuosi, kad mes kalbėsime apie vizų kodekso peržiūrą. vertėjai posėdžio pradžioj turi nedidelės trukmės pranešimą apie jau 17 dieną tebesitęsiančias mūsų protesto akcijas dėl vienšališkai primestų darbo sąlygų, nepaisant nuolaidų iš vertėjų pusės, administracija nieko nedaro, kad būtų pasiektas susitarimas. Taigi vertėjai norės informuoti, kad šiame posėdėje verčiama bus tik tiek, kiek numatyta. Tai yra vertimo paslaugas, nutrauksime 12 val. 30 minučių vėliausiai. Ačiū uždėmesi. Mūsų komitetas visuomet buvo um, sąžiningų diskusijų apie migraciją išorės sienos vieta ir šiandienas yra didžiausias ES pasiekimas, todėl tikrai šokiruoja, kad yra priekiaujama vizomis vienoje iš ES valstybių narių. Ir buvo praeitais metais rimtų įtarimų, kad Maltos ministro pirmininko paties paskirtas aukštas pareigūnas atsakingas už Libijos medikų vizas, nelegaliai pardavinėjo tas vizas. Vizos turi būti nemokamos e, e, arba mm, e, už nedidelį mokestį ir uh, dėl šiandien ir buvo perkamos maltos visos. E, Dafne Galisija rašė 2015 metų rūdienį straipsnį apie tai, kad maltos vizos yra pardavinėjimas, kad yra m, mm, iš tikrųjų mm, korumpuotų maltos pareigūnų išduotas vizos žmonėm, kurie neturėtų tokių e, vizų gauti. Ir 88 tūkstančiai bent šengeno vizų išduota ir nežinomas skaičius medicinių vizų išduota. Tai m, mm, Malta turi tik tai 440 tūkstančių gyventojų ir nuo to laiko, kai pilietinis karas pra, prasidėjo Libijoje. Pirmininkas, tikrai tai ne, aš taip dosniai suteikiau jums laiko, bet tai tikrai nėra dėl darbo tvarkos e, klausimas. Mes tu, turėsime diskutuoti e, klausimą dėl vizų kodekso ir tada galėsime aptarti tai, ką jūs dabar sakote. Nes iš tikrųjų tai, ką jūs dabar sakote, nėra e, darbo tvarkos klausim, dėl darbo tvarkos pasisakymas. Aš tiesiog nu, pakančiai žiūrėjau į tai, ką jūs sakote. Aš norėjau, kad jūs pasakytumėte esmę, ką jūs turėjote omenyje, bet tiesiog paprašysiu jūsų šitą klausimą jau aptarinėti, kai kalbėsime apie vizų kodeksą. Pirmininkė, dar vieną minutę, jeigu galite. In, in... Tikrai, labai prašau, iki minutės aš taip pakančiai pažiūrėsiu į tai. Okay, so, um, Libija. Libija yra tokia vieta, kiek, kur daug tūkstančių šengeno vizų yra parduota. Ir policija, prokuratura nėra ištyrusi tokių atvejų ir, ir kiti žurnalistai yra pranešę apie tokius atvejus ir jiems grėsia kalėjimas ir, ir, ir teismai. Dafnė Karuana Galicija buvo nužudyta netgi už tokius pareiškimus, už tokius kaltinimus. Taigi aš manau, kad mes turime labai atidžiai išanalizuoti šį klausimą. E, kai komisijos nariui Avramopoulos e, Anagomės parlamentarė uždavė klausimą, dėl to jis atsakė, kad e, tikrai vizomis neprekiavime, vizos nepardavinėjamos Libijai. Taigi aš noriu, kad komisija ištirtų šios kaltinimus, šį atvejį ir tik tikrai atkreiptų reikiamą dėmesį į baisų vizo pardavinėjimą atvejį. Ačiū, aš sakyčiau, kad naujos darbo grupės dėl pagrindinių teisių, kuri tyria tuos klausimus dėl tos valstybės, e, kurias paminėjote pir... pirmininkas galėtų išanalizuoti šį klausimą kadangi jūs nuolatinis e, šio komiteto narys ir nuolat dalyvaujate mūsų posėdžiuose, tai aš lankščiau pažiūrėjau į jūsų pasisakymą, leidžiau jums pasisakyti, bet e, dabar panas Koelio. Pirmininkė, tikrai buvo surinktos diskusijos šią savaitę dėl e, Maltos klausimo šiai, pagal šiandieno priežiūrą ir Ana Gomeš iš tikrųjų iniciatyvos ėmėsi ir bu, tikrai yra neraminančių klausimų dėl vertinimų, dėl to, kaip Malta naudojasi vizų sistema. Dabar aš nesiplėsiu, aišku, į tai, kokios išvados buvo padarytos, bet šią temą kalbant yra principinis klausimas, kurį mes turime spręsti, kaip kad būna kartas nuo karto, tai yra nacionalinių kompetencijų ir Europos sistemos um, skirtumai, aišku, yra nacionalinių vyriausybių atitinkamos sistemos, kurių jos laikosi, bet mes neturime įgaliojimų eiti į, vykti į valstybę narę, kažką ten žiūrėti, kažką jam sakyti. Uh, Taip pat ir dėl pilietybės suteikimo ir matėme tų kaltinimų ir, ir pranešimų spaudoje, ką, ką kolega minėjo, tai tikrai labai neramina. Tačiau mes visų pirma turime išanalizuoti, kokie yra turimi teisiniai kanalai, e, kuriais būtų galima išspręsti tokį dalyką, kuris iš esmės yra nacionalinė kompetencija. Tikoju, tikiuosi, kad buvo naudinga ta informacija, ponė Škripek, bet, e, na, ponas Galijo bandė pateikti jums daugiau informacijos, taigi suprantame, kad tai yra esminis klausimas, bet labai prašau galbūt gal žodžiu, žodžiu klausimą nusiųsti komisijos nariui ir salėje yra narių, kurie turi tikrai nemažai sukaupę žinių apie tai, taigi būtų galima iš tiesų apie tai pakalbėti, bet tai nebuvo e, pasisakymas dėl vedimo tvarkos. Dėkoju, dabar pereisiu prie pirmųjų šio ryto diskusijų ir tai yra pristatymas, komisijos pristatymas naujo pasiūlymo dėl vizų kodekso. Vizų kodekso pasiūlymo pranešėjas yra Juan Fernandos Lopes Aguilar. Vizų kodeksas numato procedūras ir sąlygas, kurių laikantis išduodamos vizos trumpam buvimui ir tranzito tikslais oro uoste. Tai yra naudinga, kadangi tokiu būdu laikantis tokių sąlygų gali būti pagerinamos procedūrinės teisės. Kai 2010 metais įsigalėjo kodeksas, jis nebuvo keistas. Keistas 14 metais komisija patvirtino naują pasiūlymą dėl naujos redakcijos o šio kodekso. Nepaisant to, kad Europos parlamento ir tarybo, no, tarybos nuomonės ne, nesu, ne, nesutink, nesu, nesu, nevienodos yra ir nepaisant dėlių pastangų Europos parlamento dėrybininkų nebuvo pasiektas tarimas. Taigi naujo pasiūlymo pristatymas pasibaigs, to, bus pristatytas kartu su komisijo, e, pristatytas komisijos ir e, pirmiausia norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui, o po to pranešėjai Juan Fernando Lopes Aguilar ir tada šešėliniai pranešėjai pasakys bei kiti norintys. Juanai, prieš suteikdama žodį tau dar pakviesiu komisijos atstovą trumpai pristatyti pasiūlymą, prašau. Labas rytas, dėkoju pirmininkė. Komisija kovo 14 dieną pristatė komunikate savo viziją apie tai, kaip ES vizų politika turi būti priderinta nuo, prie naujų iššūkių. Kasdien milijonai keliautojų apsilanko ES, 17 metais daugiau nei 16 milijonų vizų buvo išduota keliautojams, kurie atvyko ko ir buvo ES trumpam laikui. Taigi reikalinga ES politika, vizų uždavimo politika tokiems keliautojams, kadangi tokiu būdu tai prisideda prie ekonomikos augimo, kelionių pramonė sudaro 10 procentų ES BVP. Bendrai ES susiduria su vis didesniais migracijos ir saugumo iššūkiais, mes turime atitinkamai pakoreguoti vizų politiką, atsižvelgdami iš šias realybės. Taigi komisija nori tęsti savo darbą tam, kad vizų politika <clears throat> išliktų darni, būtų suderintas ES išorės politika, geriau tarnautų jos interesams, taip pat vizų politika turi dėrėti su kitomis ES politikos rytimis, tokiomis kaip priekybos politika. Tai yra specialus mechanizmas, kuris yra uh, numatytas atitinkamame reglamente, kaip žinia, jis buvo peržiūrėtas praeitais metais, taip pat yra ir kitų elementų, kaip galima tą politiką pagerinti. Ir taip pat yra kuriamos naujos informacinės sistemos siekiant sustiprinti saugumą, atvykimo išvykimo sistemą ETS ir saveikumo sistemą. Taigi visa tai prisidės prie to, kad nelegali migracija su ir saugumo rizika turėtų sumažėti. Taip pat komisija mano, kad bet kokie galimi pasiūlymai ateityje trečiasią šalis perduoti, perkelti į antrąjį priedą, visa tai turi būti atliekamai vertinus migracinius ir saugumo iššūkius. Taip pat e, norime kur kas veiksmingiau tikrinti pareišk, e, pareiškimų pateikėjus, rašytojus ir identifikuoti tuos asmenis, kurie gali kelti grėsmę saugumui. Ir gegužė 16 dieną komisija patikė pasiūlymą dėl vizų informacinės sistemos atnaujinimo. Jie naudojasi konsulatai vizų paraiškoms apdoroti. Taip pat komisija nori pradėti diskusijas apie tolesnį vizų proceso skaitmeninimą tam, kad naujų technologijų pagalba būtų lengviau tvarkomas vizų, tvarkomos vizų paraiškos. Labai trumpai, kaip keičiamas vizų kodeksas, kaip minėjo pirmininkas, komisija atsiemė savo pasiūlymą dėl vizų kodekso peržiūros, naujos redakcijos ir pasiūlytas buvo tikslinis pasiūlymas, kaip būtų galima pakoreguoti vizų kodeksą, jis buvo pristatytas gegužės viduryje kartu su komunikatu. Šiuo pasiūlymu yra bandoma Šengeno vizų apdarojimo procesą padaryti saugesnį ir efektyvesnį užtikrintesnį ir, kaip sakiau, migracijos ir saugumo situacija pasikeitė nuo to laiko, kai komisija pateikė pasiūlymą dėl naujos redakcijos 2014 metais, tačiau pasiūlyme vis dar yra naudingų elementų, kurie buvo įtraukti į komisijos pasiūlymą dėl naujos redakcijos, kuriais bandoma supaprastinti vizų paraiškų procesą. Pavyzdžiui, komisija siūlo galimybę kreiptis dėl vizų gerokai iš anksto, kad e, žmonės galėtų geriau planuoti savo keliones, taip pat e, elektroniškai pasirašyti prašymą dėl viz, vizai gauti ir gauti atsakymą greičiau. Sutrumpinamas terminas, per kurį konsulatai turi primti sprendimą dėl prašymų. Taigi gyvenimas palengvės e, tiems, kurie bandys gauti vizas. Taip pat kad trumpalaikės kelionės vyktų sklandžiau ir paprasčiau, palei išorės sienas tam tikra laikina sistema numatyta, taip pat numatytos griežtos sąlygos tam, kad e, vizų paraškas teikiančių asmenų skriningas būtų atliekamas, taip pat e, tie, kurie turi daugkartinės vizas, e, jų, jiems taikomas kitoks procesas, tai yra žmonės, kurie turi vizas galiojančias iki penkerių metų. Taip pat kitas pasiūlymo pakeitimas, kad e, sistema būtų veiksmingesnė ir greitesnė, kad vis daugiau paraiškų prašymų būtų apdorojama greičiau. Mes siūlome mokestį numatyti, kuris e, siektų nuo 60 iki 80 eurų. E, komisija mano, kad tas mokesčio padidėjimas yra kuklus, e, tai yra kur kas mažiau nei turistai turi sumokėti kitose trečiosiose šalyse bandydami gauti vizą. 200 milijonų eurų per metus tokia būtų bendra suma ir valstybės narės tokiu būdu galėtų išsaugoti darbuotojus konsulatuose, kurie užsima vizų paraiškų svarstymų, taip pat galės atnaujinti informacinės technologijas, infrastruktūras, kad e, tas skriningo uh, vizų prašytojų skiningo procesas vyktų sklandžiau. Taip pat komisijos pasiūlymų bandoma užtikrinti, kad mūsų bendroji vizų politika prisidėtų prie bendradarbiavimo su ne ES valstybėmis narėmis, kalbant apie nelegalių migrantų sugražinimus. Kaip žinia, tai yra prioritetas. Taip pat yra siūloma numatyti griežtesnės sąlygas vizų prašymams apdoroti. Aptv E, ypatingai turint omenyje tas šalis, su kuriomis nėra pakankamai bendradarbiaujama. Taip pat skaidrus mechanizmas yra numatytas kiekvienam atveju at, atskirai ištirti ir tolesni veiksmai e, vykdomi atsižvelgiant į tam tikrus kriterijus. Taigi norime, kad tai nepaveiktų e, vizų prašytojų teisių ir visos prašymo pateikimo ir jo apdorojimo procesuose, kad niekas iš esmės nesikeistų ir mes visgi norime, kad Europos durys būtų atviros, kad keliautojai, verslininkai, turistai galėtų mus aplankyti, taip pat žmonės lankantys savo artimuosius. Dėl to ir pakoregavime savo vizų politiką ir taisyklės. Mes laukiame diskusijų šiam pasiūlymui aptarti su pranešėju ir visais komiteto nariais kad būtų galima, kuo galima greičiau e, patvirtinti tą naują, naują pasiūlymą. Dėkoju e, komisijos atstoviai, dabar e, pranešėjas Lopes Aguilar. Aš bandau vizų kodeksą pristatyti tokį, koks jis yra ir tai ne, ne pirmasis kartas, e, kai tai darau, jau, jau ne kartą apie tai esame kalbėję, kartu su šešėliniais pranešėjais labai artimai bendradarbiavome, tačiau dar lieka atlikti nemažai darbo. Žinome, kad kadencija eina į pabaigą. Taigi, po mažiau nei vienerių metų turime užbaigti šį darbą. Taigi, pristatykime situaciją tokią, kokia ji yra po naujos iniciatyvos, kurios ėmėsi komisija dėl pasiūlymo, dėl reglamento, kur numatomas bendrijos kodeksas dėl vizų. Ir komunikatas, komisijos komunikatas paaiškina visus tos dalykus. Vizų kodeksas, kaip žinia, yra pagrindinis bendrosios vizų politikos elementas. Tai yra ta politika, kuri yra būtina sklandžiam ES funkcionavimui ir Čia yra labai tvirtas teisinis pagrindas parlamentui priimti teisės aktus dėl naujos vizų politikos ir vizų teisės aktų, kad procedūros būtų suderintos, sąlygos būtų vienodos, kad vizų paraiškos, vizų prašymai būtų analizuojami ir išduodami vienodai, kalbant apie uh, tranzitą oro uostuose ir trumpalaikės vizas. Trumpalaikės reiškia iki 90 dienų. Dabar situacija ir galiojantys teisės aktai nebuvo peržiūrėti nuo pat jų įsigaliojimo datos, tai yra 10 metais. Ir pirminė idėja buvo pasimokyti iš praeities klaidų kalbant apie suderinimo sąlygas, kad vis vienodos sąlygos būtų taikomos vizų prašymams. Tai yra ne pirmasis toks e, pasiūlymas. Ir komisija pirmąją iniciatyvą pasiūlė 14 metų balandį. Pirmą pasiūlymą dėl vizų kodeksos, nu, kodekso naujos redakcijos ke keliarius metus viskas vyko neblogai, bet po to darybos taryboje užstrigo, nepaisant didžiulių pastangų, energijos ir įdėto laiko į tas darybas. Ir tuo metu aš buvau pranešėję šiuo klausimu. Ir tose dėrybose ir komisija ir taryba priešinosi tam, kad būtų įtraukta nuostata dėl humanitarnių vizų. Ir norėčiau priminti, kad Tai buvo reikalavimas, kurį pateikė visi suinteresuoti asmenys. Mes ir klausimus rengėmės, rengėme, kalbėjome su nevyriausybinėmis organizacijomis, ekspertais, advokatais, patarėjais. Visi jie prašė, kad Europos parlamentas numatytų tokį teisėtą kelią į Europos Sąjungą, kad e, kasmet, kartą per metus būtų, tokiu būdu būtų užtikrinama humanitarinė apsauga. Uh, ir buvo sumanyta įvesti humanitarnės vizas. Tačiau taryba atsisakė dėrėtis, e, jeigu nebus atsimtas šis pakeitimas. Užtruko viskas dviejus metus, bet kompromiso dėliai mes galiausiai atsis, atsiemėme šį pasiūlymą dėl humanitarnių vizų ir vietoj to paprašėme, kad teisėkuro būtų priimta savo iniciatyva pranešimas ir paprašyta komisijos pasiūlyti naują variantą. Ir dabar yra pasiūlyta šis atskiras teisės aktas dėl humanitarinių vizų, tačiau taryba ir toliau blokuoja, netgi po to, kai mes atsiemėme tą pakeitimą dėl humanitarinių vizų. Taigi šiuo pasiūlymu viską bandoma supaprastinti bonafide keliautojams tam, kad jie lengviau galėtų gauti vizas į ES, taip pat užtikrinant saugumą ir suderinant bendrų taisyklių įgyvendinimą. Pasiūlymas dėl vizų kodekso peržiūros turi būti vertinamas kaip padarinys, turint omenyje pasiūlytą migracijų, vizų, saugumo ir sienų kontrolės e, situaciją. Akivaizdu, kad tarybai, kuri siekia saugumo ir sienų kontrolės visomis e, priemonėmis e, ir vizų informacinė sistema, kuri vėliau 18 metais bus svarstoma. Visi kiti pasiūlymai tai yra techniniai elementai, praktiniai elementai, procedūriniai dalykai. Valstybės narės kompetentingos pačios dėl sprendimo prieimimo, dėl mokesčių, dėl prašymo formų, dėl dokumentų papildomų, kelionės draudimo, sveikatos draudimo. Tai yra techniniai dalykai, tačiau vis tiek labai svarbu suprasti, kad tie techniniai elementai yra reikšmingi, kadangi jie nulėmė galimybes milijonams geros valios keliautojų žmonių atvažiuoti į Europos Sąjungą. Tos procedūros, kurios numatytos vizų kodekse, vaidina labai svarbu vaidmenį daugeliu svarbių sektorių, tokių kaip turizmas, verslas, studijos, moksliniai tyrimai. Tai yra esminiai dalykai Europos Sąjungai. Dabartinis, dabartinėme komisijos pasiūlyme vizų politika yra geriau suderinta su migracijos ir saugumo iššūkiais ir ekonominiais dalykais, kurie yra susijęs su ES išorės santykiais. Aš pats manau, kad nėra labai aiškus terminas saugumo ir migracijos problemos ir ar tai tikrai taip tiesiogiai susijęs su vizų kodeksu. Domenų saugos priežiūros pareigūnas kalbėjo apie vidaus saugumą, saugumą ir kovą su terorizmu. Tai gali kaip ir iš, suma, su išnaikinti ribas tarp tam, tar, tam tikrų savokų. Taigi labai svarbu, kad išorės, išorės santykiai čia kaip ir nėra tokie aktualūs e, dabartinėme pasiūlyme, kai kalbame apie saugumo ekonominius aspektus, geros valios keliautojus. Tie skirtumai nėra labai ryškus ir saugumo kaip ir aspektai nusveria tuos ekonominius dalykus, verslo, turizmo tikslus ir aspektus šiame pasiūlyme dėl vizų kodekso. Tačiau esant tokiai situacijai, kai saugumas tampa svarbiausias ir aktualiausia problema, daugelį rengiant įvairius teisės aktus, taigi šis pasiūlymas dėl naujos vizų kodekso politikos yra kaip ir nauja readmisijos politika 25 straipsnis. Readmisijos politika yra tampa vis reikšmingesnė. Readmisijos elemento įtraukimas į vizų politiką jau yra naujas dalykas, nors e, buvo teigiama įvairiuose dokumentuose anksčiau ir tarybos ir komisijos e, tai, bet e, niekuomet vizų kodekse to anksčiau nebuvo. Taigi vizų politika komisijos tvirtinimu gali suvaidinti svarbu vaidmenį geriau įgyvendinti redmisijos politiką neteisėtų migrantų atžvilgių su trečiosiamis šalimis, nes na, vizų kodeksas, kaip žinia, nebuvo skirtas tam, kad užkirstų kelią migracijai. Pagrindinė kodekso idėja buvo visai kitokia. O dabar komisija pripažįsta, kad geresnis bendradarbiavimas dėl redmisijos su nenoriomis trečiosiomis šalimis negali būti pasiektas per vizų politikos priemonės tik tais, bet tai yra būtina ir patogi galimybė apjungti ir neigiamus, ir teigiamus paskatin, teigiamas ir neigiamas paskatas, kad patrauktumėme e, tą šalis į savo pusę, jas įtikintumėme dėl tos redmisijos. Bet mano manimu, čia duomenų, įrodančių tai duomenų mes neturime. Apgailėstavome, kad duomenų tikrai nėra, svarių duomenų apie tai, kaip vizų politika gali užtikrinti geresnį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis dėl readmisijos. Ir čia šioks toks paradoksas, kad komisija ir taryba nekarta teigia, kad vizų kodeksas nėra tinkama vieta kalbėti apie humanitarnės vizas, bet dabar uh, Jie, jie sakė, ne, negalima vizų, humanitarnių vizų numatyti vizų kodekse. Nereikia vizų kodekse kalbėti apie tai, kaip čia prašyti tarptautinės pagal, pa, pa, apsaugos ir panašiai. Bet dabar staiga jie neišvelgia jokio paradokso tame, kad jie, nepateikdami jokių svarių duomenų, mano, kad vizų kodeksas turėtų būti ta priemonė, kurią būtų galima pasiekti redmisijos tikslo, kai žmonės siunčiami atgal, ten, kur manomai jie ir priklauso būti. Taigi e, Europos parlamentas praš, e, prašė poveikio vertinimo ir manoma, kad toks tikslas sustiprinti sugražinimų redmisijos aspektą kad patrauktumėme bendradarbiančios e, trečiasias šalis į savo pusę. Čia trūksta iš tiesų specifinių duomenų, kurie reikalaujami pagal geresnio reglamentavimo gairias. Ir aš tik tai pabaigai galiu visus nuraminti, kad aš kaip pranešėjas kartu su šešėliniais pranešėjais padarysime viską, ką galėsime, kad šis teisės aktas būtų priimtas, kad jis būtų patvirtintas ir būtų užbaigta teisėkuros procedūra iki kadencijos pabaigos, nes tai yra rezultatų klausimas. Ir man liūdna, kad kol kas ES, ES tikrai per šią kadenciją nesugebėjo užtikrinti pusiausvėros. Buvo klausimų, kurie užstrigo taryboje, niekas nevyko jau einame į pabaigą kadencijos ir matome, kad rezultatų pasiekėme labai varganų. Taigi turime padaryti viską, kad šis teisės aktas galiausiai būtų patvirtintas ir aš manau, kad mes savo darbą atliksime iš esmės. Ir aš tikiuosi, kad taryba elgsis gražiai ir kartu su šešėliniais pranešėjais mes pasiūlysime pakeitimus komisijos pasiūlymui ir viskas, tas darbas bus atliktas, taigi laukiu jo. Dėkoju. Ačiū, dabar šešėliniai pranešėjai, EPP, ponas Becker. Ačiū, pan pirmininkė. Ačiū pranešėjai. Visiškai pritariu jo mintims e, apie mūsų pastangas e, kuo geriau atlikti savo darbą, palankiai vertinu komisijos pasiūlymą, kuriame susitelkiama ties svarbiausiais turinio aspektais susijusiais su tinkama, tinkama ateičiai klausimo sprendimu. Taip pat aš palankiai vertinu e, tai, kad humanitarnės vizas atskirai e, reikia svarstyti. E, Taip pat ir saugumo aspektus reikia įtraukti, nes komisijos pasiūlyme um, skiriamas uh, tinkamas uh, reikiamas dėmesys saugumo temai ir tikiuosi, kad uh, skaitmeninimas ir visapusiškas vizų uždavimo proceso skaitmeninimas uh, įvyks uh, greičiau nei skelbia komisija. Tikiuosi, kad čia paskutinis žodis dar nebuvo ištartas šiuo klausimu. Manau, kad e, ta svarbiausia mintis e, e, skatinti turizmą, sportininkų judėjimą, menininkų judėjimą yra tikrai labai svarbi ir mes kalbėsime apie trumpalaikės vizas apie jų trukmės laikotarpį ir šį klausimą tikrai reikia labai rimtai svarstyti, kalbant apie išlaidas. Taip pat e, palankiai vertinu komisijos pasiūlymą e, pasiūlyti pasaulio kontekste konkurencingą e, vizų išdavimo sąnaudų modelį. E, taip pat e, manau, kad vizų, vizų išdavimo proceso supaprastimas yra labai svarbus žingsnis, nes e, juo būtų parodoma geros valios keliautojams, kad siekiama suteikti jiems kuo geresnės kokybės, aukštesnės kokybės paslaugas. Tikiuosi, kad šis dokumentas bus priimtas kuo greičiau ir būtent dėl šios priežasties pasiūliau E, paankstinti balsavimą komitete dėl šio pranešimo ir surenkti jį lapkričio 15 dieną. Ačiū, ponė Bekeri. Ponas Škripek, ar jūs pavaduojate ponę Stevens e, nuo EKR frakcijos? Jūs kalbėsite vėliau. Gerai, tuomet Aldė šešiems penšias ponas Deprė dabar kalbės, o jums suteiksiu žodį vėliau. Ačiū, pan pirmininkė. Pirmiausiai keletas e, draugiškų žodžių pranešėjo kolegos Lopes e, Aguilar adresu e, kitų frakcijų šešėlinį. Pranešėjai turi savo frakcijos pozicijos pristatyti ir tikrai aš su pono Lopes Aguilar pozicija niekaip nesisėjo. Aš palankiai vertinu komisijos pasiūlymą, jis yra tolygus, užtikrinantis pusiausvyrą tarp e, geros valios keliautojų norinčių atvykti į ES teritoriją ir išlaikant, e, e, išsaugant saugumo sienų pasienio apsaugos aspektus. Noriu pasakyti, kad kalbant apie komisijos pasiūlymą, jis šiek tiek skiriasi nuo to, kuris buvo pateiktas prieš ketverius metus ir e, tie pakeitimai nėra e, niekaip pagristi. Noriu pirmiausia paklausti komisijos, dėl kokių priežasčių jūs pakeitėte kai kurios e, aspektus, lyginant su jūsų pasiūlymu, kuris buvo parengtas prieš ketverius metus. Nes šio pasiūlymo ankstesnis nuostatos yra susilpninamos. Kalbant apie humanitarinės vizas. Mes su šešėliniais pranešėjais aptarėme dabartinį komisijos pasiūlymą, tačiau prieėmė išvados, kad pažangos nepasieksime, jeigu ir toliau. Reklausime, kad humanitarnės vizos būtų įtrauktos į vizų išdėjimo kodeksą. Taigi aš pritariu humanitarinių vizų idėjai. Tačiau mes nenorime, kad būtų kartojamas tas spektaklis, kuris vyko praėjusi kartą. Aš reikalauja, kad mes diskutuotume dėl vizų kodekso. Kalbant apie šį pasiūlymą, noriu atskirti, išskirti tris e, kategorijos e, aspektų. Kai kuriems iš jų mes pritarėme, nepaisant to, kad kai kurias išlygas norėtume pareikšti, pirmiausia, manome, kad e, normalu šiek tiek padidinti vizų kainą, kad būtų padengti atitinkami E, poreikiai, tačiau e, kai matau, kad nuo 6-12 metų vaikams e, vizos kaina yra padidinama nuo 5 iki 40 eurų, tai turėtų komisija paaiškinti, kodėl ta kaina tokia didelė. Taip pat vizos teikimo prašymas turėtų būti pateikiamas prieš pusę metų, <clears throat> dabar yra tas laikotarpis 3 mėnesiai <clears throat> Tačiau aš siūlyčiau, pavyzdžiui, išduoti vizas mm, prašymų teikėjams per penkias dienas, jeigu jų biometriniai duomenys jau yra įvesti e, į sistemą. Nepaisant tarybos priešinimas, džiaugiamės komisijos iniciatyva e, išduoti daugkartinės vizas. Man kėl klausimų dėl kai kurių kitų aspektų. Yra numatyta pasitelkti e, išorinės struktūras išduodant vizas e, ne tik e, konsulatus. Aš manau, kad tam tikrais klausimais reikia patvirtinti bendrasias taisyklės ir aš manau, Man yra labai svarbu, e, kad e, valstybinės institucijos e, kai kuriais klausimais pasirūpintų. Čia man rūpi taip pat ir techniniai dalykai ir teisingai. Suprantu, kad mes patikėsime kitoms struktūroms funkciją rinkti biometrinius duomenis. Ar taip? Taip, tuomet man kyla dar daugiau abejonių. Kaip e, minėjau, e, norėtume e, pareikšti išlygą dėl to, kad mm, numatoma tokia aukšta vizų išdavimo kaina vaikams ir taip pat šiuo klausimu. Mano pasiūlyme, kurį pateikiau pradžioje, buvo numatyti numatytos nuolaidos tų šalių atstovams, norintiems gauti ES vizas, e, kurių vyriausybės yra pasirašiusios e, redmisijos sutartis. Noriu paklausti, Ar čia teisinga logika mes vadovaujamės, kad dabar bandysime nubausti tas šalis, e, priversdami mokėti papildomą kainą už e, vizas išduodamas jų piliečiams, jeigu jų vyriausybės yra pasirašęs ir admisinės sutartys. Nemanau, kad čia yra teisinga logika. Dar vienas klausimas man kyla susijęs su skaitmeninėmis vizomis. Taip, mes jau gyvename skaitmeninėje epochoje. Ir galėtume e, žmonėms Taigi galėtume vietoj popierinių vizų paprasčiausiai išsiųsti skaitminėje pavydalo vizas žmonėms, nes visa informacija apie jas vis tiek jau bus vizų informacinėje sistemoje. E, taigi, <clears throat> manau, kad svarbiausias, svarbiausia būtų šie aspektai. Pirmiausia, reikia patvirtinti naują vizų uždavimo kodeksą ir taip pat atskirai svarstyti humanitarnių vizų klausimus. Ačiū, sako pirmininkas, jūsų pozicija iškilia, ačiū komisijai diskusijų pabaigoje šios klausimus sureaguoti ir atsakyti. Bodo Valero dabar. Ačiū, pirmininkė, aš anksčiau minėjau daugumą, dabar išsakysimų minčių. Galiu pritarti pristatytam kontekstui jo prašymui. Komisijos pasiūlymas yra priimtinas. E, žinoma, ypač jeigu lygintume jį su tuo, kuris buvo pateiktas kadencijos pradžioje, aš laikysiuosi ir toliau savo pozicijos. Manau, kad humanitarnės vizos yra teigiamai vertintinos ir reikėtų e, jas įtraukti į šį pasiūlymą, tačiau, kaip suprantu, mums nepavyks šios nuostatas įtraukti į šį dokumentą, e, nepaisant to, kad tikrai būtų buvę geriausias sprendimas jas tenai įtraukti. Jeigu vertintume dabar pateiktą pasiūlymą, tai manau, kad truputėlį gėdinga. E, e, Nes pagrindinė mintis buvo palengvinti, supaprastinti žmonėms galimybės ir sąlygas atvykti į Europą. Turistams, sportininkams, menininkams, tačiau dabar e, svarbiausias mūsų tikslas sugriežtinti vizų išdėjimo politiką tam, kad spręstume migracijos ir saugumo iššūkius, nes šis požiūris yra e, smarkiai kitoks e, palyginti su tuo, kurio laikėmės prieš ketverius metus. Todėl e, aš tikrai griežtai prieštarauju to, tokiam požiūrio pakeitimui. Mes žinome, norime, kad turistai ir toliau pas mus atvyktų, tačiau jeigu tuo pačiu metu mes didinsime vizų kainas nuo 60 iki 80 eurų. Ir vaikam nuo 5 eurų iki 40 padidinsime vizų kainą, tai galite įsivaizduoti, kiek e, kainuos e, atvykti Europos Sąjungą šeimoms su, su vaikais. taip pat ir e, vizų prašymo teikimo sistema e, ir jos pakeitimai, manau, kad paprasčiausiai atbaidys žmonės, e, at, atgrasys juos norėti atvykti į Europą. Ir arba įsivaizduokime, kad jeigu kažkas negaus vizos, prašymas nebus patenkintas ar sumokėtos lėšos jiems bus gražintos. žmonėms e, tikrai reikia tokios garantijos, jiems reikia žinoti, kad atgaus savo pinigus, jeigu nebus patenkintas jų vizos prašymas. Penktajame straipsnėje kalbama apie bendradarbiavimą susijusiu su nelegalių asmenų gražinimu. Man labai e, sudėtinga čia susigaudyti, kokie asmenys turėtų būti gražinami. Ypač penktame punkte apie tai labai neaiškiai kalbama. Galbūt komisijos atstovai galėtų tai išsameu paaiškinti. Ar visi piliečiai gali būti gražinami e, savo kilmės šalis, ar tik tai atskiros jų grupės, man pasirinkta formuluoti atrodo pakankamai aptaki. Organizacija, kurios pavadinimas Europos e, privatos sektoriaus ir turizmo tinklas labai uh, kritiškai vertina dalį šio pasiūlymo. Ypač kritikuoja e, ketinimus padidinti vizų išdavimo kainas. Gavome jų atitinkamą įvertinimą ir manau, kad tikrai vertėtų į jį atsižvelgti. Pagrindinė šio pasiūlymo mintis yra supaprastinti žmonėms e, vizų uždavimo procedūras, e, sudaryti jiems lengvesnės sąlygas vykti į Europą. O e, čia mes paškai matome, kad ketiname tik tai palengvinti sąlygas juos išsiųsti atgal namo. Pons Koelio dar paskutinis kalbėtojas. Ar yra dar norinčiųjų? Ponas Škirpek. Ačiū, išklausiausi kolegų ir Mas Lopė Agilar kalbėjo apie tai, kad e, egzistuoja milijonai geros valios keliautojų. Tačiau aš paminėjau e, konkrečias grėsmės e, kylančias ES piliečiams. Aš kalbėjau apie vizų išdavimo peripetijas jų pirmiausiai. Aš manau, kad Lybė komitetas pirmiausia turėtų atlikti tyrimą dėl piknaudžiavimo turistinių ir medicinių vizų išdavimu, o pasin, siekis pasinaudoti kažkokiamis išorės tarnybomis, kurios rinktų pirštų anspaudus. Aš manau, kad e, tokiu būdu būtų sudaryta puikiai terpė korupcijai arba galimybėms vizas paprasčiausiai vokti. Pons Koelio e, kalbėjo apie nacionalinės kompetencijas, aš minėjau tą baisų atvejį Maltoje, tikrai kyla grėsmė nacionaliniai kompetencijai. Aš negaliu pasakyti, kad e, vien Malta yra atsakinga už vizų išdavimą, ES privalo stebėti vykstančius vizų išdavimo procesus, nes dabar tūkstančiai vizų yra paprasčiausiai parduodamos, e, tarkim, Libijoje E, kurioje e, laisvai gali jaustis, e, keliauti ir gyventi islamo valstybės kovotojai. Mes įsivaizduojame, kiek islamo fundamentalistų kopelių mėgančiųjų mes galime tokiu būdu įsileisti į Europos Sąjungą. Pirmininkai, mes privalome atkreipti dėmesį į šios baisius kaltinimus kurie jau buvo pradėti e, svarstyti Maltos teisme. E, birželio 18 dieną, prieš, prieš dvi dienas, manau, kad būtina atkreipti rimtą dėmesį į šį klausimą. Ir aš tikrai nemanau, kad mes e, galėtume patikėti vizų išdavimo funkcijas, humanitarnių vizų išdavimo funkcijas kokiams nors kitoms institucijoms, nes Maltos atvejs parodo, kad mes būt, privalome griežčiau kontroliuoti vizų išdėjimo procesą. Taigi prašau į tai atkreipti rimtą dėmesį, ponas Koelė, ponė Sipil. Ir po to steiksime žodį komisijai ir ponai Lopės Agela. Uh, Noriu uh, sureaguoti panaškrybį uh, pasisakymą. As, tikrai neramina tai, ką uh, Mes e, girdime apie Maltą, visa ta informacija labai neramina, tačiau problematiškiau nei vizos yra pilietybės pardavinėjimas. Malta pardavinėja savo uh, Mm, pilietybę, tai yra ir ES pilietybė. Taigi turime spręsti tą problemą, tačiau, kaip aš jau sakiau, turime atkreipti dėmesį į tai, į tą faktą, kad čia yra nacionalinės kompetencijos rytis, taigi turime būti atsargus dėl to, ką galime padaryti, tačiau aš nieko met nesakiau, kad turime pamiršti tą reikalą. Jis tikrai labai neraminantis ir turime nepamiršti. Dabar dėl klausimą, kuris yra mūsų darbo atverkiai, pirmininkė labai trumpai pakomentuosiu visų kodeksą. Noriu pasakyti, kad šis pasiūlymas yra tikrai svarbus, ypač vertinant platesnį vaizdą dėl mūsų išorės sienų geresnio valdymo. Be to, šio teisės akto svarba yra paryškinama taip pat ir ties, jo tiesioginio ekonominio poveikio požiūriu dėl turizmo. Ir, um, Kaip pranešės dėl visų informacinės sistemos, aš ypatingą dėmesį skirsiu šio klausimo tolesniai raidai. Pasiūlymas pakeisti vizų informacinę sistemą negali būti atsietas nuo vizų kodekso klausimo. Dėl, priež... dėl skirtingų priežasčių, aišku, bet vis pasiūlymas negali būti atsietas taip pat ir nuo tarpusavio saveikumo aspektų. Uh, E, aišku, mes gyvenam iš, išskirtiniais laikais ir todėl reikia labai sparčių e, sprendimų. Tačiau kaip parlamentas mes turime pasirūpinti, kad mūsų pozicija mm, būtų, apimtų visas temas ir, ir vis, į viską, kad įsigilintumėm, o to nepasakysi apie kitas institucijas. Aš uh, E, Dėkuoju visiems pranešėjams, ypač vizų kodekso. Ačiū, Karlos, ir dabar irgi trumpai. Labai trumpai, nes vėl ir vėl kalbame apie mūsų sienų kontrolę dėl islamo terorizmo, tas terorizmas išlieka. Noriu atkreipti dėmesį e, jūsų į vakarykštį susitikimą su Europol atstovu, kuris aiškiai pasakė, kad daugelis išpolių, kurios, e, kurios buvo bandoma surenkti ir kurie buvo surenkti, buvo susiję su separatizmu, nacionalizmu, kairių dešinių ekstremizmu Taigi tai reikia turėti omenyje, tai yra tokie faktai, nes tik tai turėdami omenyje tikrus faktus gali imtis gerų sprendimų. Ačiū, Birgit, taip daug sutarimo salėje matau ir Dabar norėčiau, kad komisija sureaguotų, ypač dėl to, ką ponas Deprė pasakė, bet taip pat ir, ir kiti parlamentarai, ką sakė, prašom. Aš, pirmininkė, pasistengsiu labai trumpai. Visų pirma, dėl vizų politikos ir admisijos ryšio. Vizų politikos panaudojimas bus viena iš paskatų, kaip aš jau sakiau, bus kitų politikos priemonių taip pat, pavyzdžiui, vystimas ir taip toliau, kad būtų galima pagerinti bendarbiavimą su tomis valstybėmis ir admisiją mm, ne visuomet, aišku, vyksta priimtinai, kaip aš jau sakiau. Tas mechanizmas, kurį mes pasiūlėme, kaip jau sakiau, yra lankstus, jis turėtų būti taikomas kiekvieno atveju atskirai įsigilinant į vietinės aplinkybės, santykius su konkrečia valstybe. Tai taip pat ir latiniškas toks požiūris, taigi. Mm, kai kurioms kategorijoms galbūt keliautojas gali būti naudojamas, bet ne, ne visiems. Tai yra iš tikrųjų tinkama, turi būti paremta informacija tais pranešimais iš tos valstybės. Mm, tai yra reikia remtis praktiniu bendarbiavimu su konkrečiamis valstybėmis tuo klausimu. Čia reikia, aišku, užtikrinti pusiausvyrą. Ir tas mechanizmas yra paprastas ir lengvai taikomas. Dabar dėl skaitmenimo, uh, panas Becker ir panas Deprė apie tai kalbėjo. Uh, Turime vis dabar ir didelė dalis vizų tvarkymo jau yra skaitmeninta ir, ir, ir paraškos ir sprendimai, viskas yra. Tai, bet vis dar turime vinietę, lipduką vizos ir aišku pagerinome saugumo savybės, tačiau matome, kad vizų procesų skaitmenimas yra ateitis, tai bus lengviau ir prašytojams, ir konsulatams dirbti su tokia sistema. Ir iki metų pabaigos mes pradėsime studijas Mm, Estija pirmininkavime nuveikė puikų darbą šios rytyje ir mes, aišku, įtrauksime ir parlamentą, ir kitas interesuotas šalis, ir valstybės narės ir pradėsime tą darbą, nes mes galvojame, kad mm, labai svarbu yra mm, palengvinti vizų išdavimo procesą. Dabar dėl vizų mokesčių nepilnapenčiam taip. Uh, iki 6,0, mm, nuo 6 iki 12 buvo 35 eurų, dabar mes padidiname 40 eurų, mes paskaičiavome, kad na, toks padidinimas yra normalus, pateisinamas, tikrai 2006 metais nebuvo padidintas tas mokestis, konsul... reikia paaiškinti, kad tas mokestis Pone Valero, man atrodo, iškelite klausimą. Tiesiog tas mokestis yra mokamas už administracinių išlaidų padengimą ir tai yra tas darbas, kurį atlieka konsulatai, tas administracinis, tas, tos administracinės išlaidos jos turi būti padengtos, taigi tas visos mokesčio padidinimas yra normalus, pagrįstas ir to panašus e, tam, kokius mokesčius ima JAV, Australija ir kitos turistinės valstybės dabar penkios dienos Mes galvojame, 10 dienų yra normalus laikas, nes reikia ir saugumo patikrinimą atlikti, ir kai kuriais atvejais yra prievalė pasitarti su kitomis valstybėmis narėmis ir taip toliau. Mes galėtumėm gal apie tai kalbėti dėrybų kontekste, bet mm, galvojant apie šiandieno įvertinimą ir, ir, ir kitus aspektus, tai įvertinimas turi būti padarytas ir mes galvojame, kad toks terminas yra normalus, kurio turėtų laikytis konsulatai. Dabar dėl pirštų atspaudų, ką, turėtų, ką gali daryti išorės paslaugų teikėjai viskas, nu, mes nekeičiame taisyklių, vizų kodeksą, viskas ir dabar jau yra. Tik reikia aiškiai pasakyti, kad konsulatas priima sprendimą. Visuomet konsulatas priima galutinį sprendimą, ar vizą išduodama ar ne. Išorės paslaugų teikėjai tik tai surenka papildomus dokumentus, paremenčius dokumentus, pirštų atspaudus ir taip toliau. Tai yra atlieka tą tokį tarptinį administracinį darbą, o jau ir viską paskui perduoda konsulatui, konsulatas priima galutinį sprendimą. Valstybės narės turi prižiūrėti išorės e, paslaugų teikėjus, tas yra ir dabar e, e, vizų kodeksai ir pagal mūsų pasiūlymą bus sugriežintos tos taisyklės dėl to, kaip išorės paslaugų teikėjai turėtų būti prižiūrimi, dėl duomenų teikimo ir taip toliau. Manau, kad labai svarbu, kad valstybės narės užtikrintų, kad išorės paslaugų teikėjai tinkamai laikytųsi vizų kodekso taisyklių. Dabar dėl viz, ką ponas Koelio komentavo taip, visą tai reikia vertinti komunikato kontekste, mm, turint omenyje bendrą komisijos naują politiką šios rytėje, siejant tai su vizų kodeksu nors tai reglamentuojama skirtinguose reglamentuose vis ir vizų kodeksas, bet e, vis tiek yra jie susiję ir taip pat ir tarpusavio saveikumas. Aišku, mes e, nagrinėjame tarpusavio saveikumo požiūrio naudą ir, ir, ir čia, ir vizų paraiškų teikėjų tikrinimui. Taigi, ačiū pirmininkė. Man atrodo, aš lyg ir aptariau e, visus klausimus, mes mielai pateiksime ir papildomus paaiškinimus ir, ir tikrai esame pasirengę toliau diskutuoti šios klausimus ir trilogus taip pat. Ačiū. Ačiū. Mes jau šiek tiek vėluojame, turime pradėti e, diskusiją dėl kito e, darbo atverkės punkto kolegos. Aš tik noriu priminti, kad dėl vizų kodeksų bus rinkti klausimai. Aš mm, dvėju ar pridurti dėl humanitarnių vizų. Tai nėra politinis e, pareiškimas. Jūs turite nuspręsti, kai, ar, ar, ar reiks pridurti ar ne. Liepos 10 dieną turėtų būti tie klausimai. Ten aiškinsime, to, aiškinsime toliau, koks turėtų būti pasiūlymas. Ir, ne Valero, kaip ir sakėte, aišku, kad tas atskirimas bus atrodo, kad viskas pasakyti, bet dar norite kažką pridurti baigiamai kokį tai sakinį? Ne? Ne, aš tik tai laukiu, kada procesas pajudės. Tikrai noriu pri, primiktinai tai pakartoti. Dirbkime, užbaigime tą darbą. Aišku, yra nuomonių skirtumų tarp frakcijų parlamente, tai, tai normalu, bet siekime pusiausviros ir manau, kad tinkamai sudėlioja visus elementus, bet ir siekdami kompromiso mes sugebėsime patvirtinti šį teisės aktą. Turėkime omenyje, kad Kartą buvo daug institucijų, kurios buvo suverenios instancijos valstybė narė, bet dabar mes turime Lisabono sutartį ir dabar yra harmonizuotos ir nuodytos procedūros ir mes turime suformuoti bendrą vizų politiką ES, tai lygiai tas pats pasakytina apie prieglops ir taip to, daugelį kitų klausimų. Bet dabar mes turime dirbti su šiuo klausimu ir tikrai neleiskime kadencijai pasibaigti nepriimu neužbaigus šio klausimo, nesiteikime tuščiamis rankomis. Tikrai aš pasiryžęs esu bendradarbiauti su jumis. Labai ačiū, tikrai mm, viskas gerai vyksta. Rūksė 27 bus pranešimo projekto pristatymas. Ačiū visiems už puikias diskusijas. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas 27, tai yra keitimasis nuomonėmis dėl pakeitimų, kur yra pateikti teisė kuriniam pasiūlymui dėl laikino sienų kontrolės atnaujinimo prie vidinių sienų pranešė Tanja Fajon. Taigi iš karto ir imsimės šio klausimo, diskut, diskutuosime Tanja, kadangi jau vėluojame žodis jums. Ačiū pirmininkė, ačiū Klodai. Tai tikrai labai sudėtingas teisės aktas E, tikrai labai sudėtingoje aplinkoje priimame teisės aktus. Atsimenate, komisija pasiūlė pakeisti taisyklės 2017 m. rugsėjį dėl laikino sienų kontrolės atnaujinimo prie vidaus sienų, po to, kai prie vidaus sienų, kai šešios Šengeno valstybės buvo įvedusios vėl patikrinimą jau treji metai beveik, kai Prancūzija, Vokietija, Austrija, Danija, Švedija ir Norvegija toliau vykdo mm, sienos patikrinimą prie vidaus sienų, nors maksimalus laikotarpis numatytas, kada kiek galima atnaujinti yra dviejai metai ir priežasis yra tai, kad yra antrinis judėjimas ir mes Europos parlamente nuolat raginome ir raginame panaikinti e, sienos kontrolę prie vidaus sienų, kad šiandienas būtų e, visiškai gyvenamas vėl. Mes taip pat galvojame, kad e, nėra laikomasi sąlygų atnaujinti sienos kontrolę prie dos sienų ir tai yra neteisėta kontrolė. Ir reikia turėti tos faktus omenyje, kai kalbame apie tai. Turime komisijos pasiūlymą mums pateiktą, bendras toks jausmas tarp ir mūsų kolegų šešilinių pranešėjų susidaro, kad bandome priiminėti teisės aktus pagal dabar galiojančią neteisėtą praktiką. Ir noriu priminti, kad balandžio 25 dieną mm, pristatytas pranešimas, 166 pakeitimus kolegos yra pateikę ir mes šiandien juos turime aptarti. Daugelis iš tų pakeitimų yra nukreipti tą pačią kryptimį. Tai, man atrodo, nebus sudėtinga surasti bendrą poziciją, bet aišku, yra keletas pakeitimų, kurie žengia visiškai kitą kryptimį. Ir čia bus labai sunku surasti kažkokį kompromisą. Aš galvoju, kad dabartinė kontrolė prie vidaus sienų yra neteisėta, nepagrista ir turi būti panaikinta. Tokia yra mano pozicija. Taigi mano klausimas yra toks, ar mes norime išsaugoti šiandieną? Taip, mes norime išsaugoti šiandieną. Tada ar galime susitarti pagrindinių principų, kad sienos kontrolė turi būti jau paskutinė priemonė, kai niekas kitas neveikia. Kiekviena valstybė narė nori prailginti tą kontrolę, tai aišku, kad reikia daug didesnių saugiklių, kad to nebūtų ir aš to, tą kryptimį einu. Mm, ir Akivaizdu, kad e, maksimus laikotarpis turi būti nustatytis e, ir šiandien jo yra nesilaikoma, nors tai nėra toks svarbus klausimas. Galbūt, bet sekretariatas yra pateikęs pakeitimų e, projektus. Kalbėsime apie kompromisus ir mano požiūrį, kurį aš pristatysiu savo pranešimo projekte su šešimtais pranešiais. Aš tiesiog noriu pasinaudoti dabar šią progą ir pasidalyti savo bendromis mintimis dėl Šengeno zonos dabartinės situacijos. Mm, Buvo ir ankstesnė diskusija sakyta, kad vidaus kontrolė išlieka priemonė užkirsti kelią mm, įtariamam didelį, didelio masto antriniam judėjimui, ypač kuomet tai įtakoja pagrindinės ES politikos rytis, ypač po įvykių Vokietijoje, kuomet vidaus reikalų ministerija Vokietijos mm, pagražino, kad neberegistruos e, prieglašio prašytojų ir kad įves vi, visą sienų kontrolę. Tai tai būtų ne tik nelegalu, bet tai m, mm, e, sukeltų labai rimtą pavojų Šengeno zonos ateičiai. Mm, bijau, kad visa prieglapšio paketo reforma taps viso to įkaitų tarsi ir Briuselį turi įvykti vadovų sutikimas ir kitą savaitę susitikimai ir, ir, ir turi būti apie tai kalbama ir taryba turi imtis atsakomybės už mūsų politikos ir mūsų visos Europos ateitį. Austrijoje, pavyzdžiui, prie sienos su Slovenija kitą pirmadienį bus didžiulės sienos kontrolės pratybos, kur Puma, Austrija, tri, Austrijos specialios pajėgos plus kariškiai dalyvaus per tūkstantį pareigūnų prie sienos scenarius yra kaip didžiulį skaičių pabėgėlių nustumti, atstumti nuo sienos. Žiniaslaidoje jau yra kalbama apie tai, kritikos yra iš įvairio pusių, taip pat ir iš mano valstybės. E, e, šiais metais tik tai 13 migrantų buvo gražinti į Sloveniją, praeitais metais 39. Tai kolegos, kodėl reikia tokių didžių, po, didžiulių policijos ir ir kariškių pajėgų pratybų. Pirmininkas Junkeris, e, pirmininkas Tusk kitą savaitę tikriausiai nesugebės susitarti dėl prieglapščio Ypač, kai dabar o, valstybės tarpusavį, dvi valstybės tarpusavį pradeda spręsti klausimus, visiškai nebepaisoma europinių taisyklių, tai yra šengeno taisyklių nebesilaikimas visiškas, tai didžiulis iššūkis ir aš mielai dabar išklausysiu šešėlinių pranešėjų, kurie tikrai labai remia mane ir, ir puikiai bendradarbiavome. Dėkui. Ačiū, Tanja. Džiaugiuosi, kad paminėjai kontekstą. Kontekstas kontekstą, kuris yra labai sudėtingas. Atsižvelgiant į šį klausimą, taigi nepaminėti kontekstą tikrai neįmanoma. Ačiū už tai. Daug šešėlinių pranešėjų nėra atvykę, išskyrus Bodil, ji yra atėjusi. Gal pirmoji pasisakykite jūs, o po to, kas norės iš kitų kolegų. Bodil. Ačiū. Aš pradėsiu nuo to, kad padėkosiu Tanijai už puikiai atliktą darbą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes remiame tuos pasiūlymus, kuriuos pateikė Tanija, tuos kompromisus, kuriuos jie parengė. Mes džiaugiamės, kad yra tie kompromisai ir galime juos palaikyti. Norėčiau grįžti prie Švedijos konteksto šiek tiek, nes būtent Švedijoje irgi yra numatyti patikrinimai palei vidaus sienas ir dėl to nukenčia galybė žmonių, kuriems, pavyzdžiui, tenka keliauti į Kopenhagą traukiniu arba iš, Kopenha da, prasme, iš Kopenhagos keliauti į Švediją traukiniu. Taigi aš nelabai suprantu, kodėl. Iš pradžių norėčiau pasakyti, kad tos sienų kontrolės buvo labai griežtos. Pavyzdžiui, Danijoje tapatybės kortelės būdavo tikrinamos, policija dalyvavo tuose veiksmuose. Tai buvo labai griežti patikrinimai. Taigi sienų kontrolė palei, šved... palei Švedijos sienas buvo labai griežta ir tikslas buvo atgrasyti migrantus ir prieglopšio prašytojas, kad jie netvyktų į Švediją. Ir panašu, kad e, ir toliau, kaip ir jeigu tikslas yra stabdyti migrantus, tai aš nežinau, ar čia galime tai pateisinti. Ir aš nelabai suprantu, kaip yra pasiekiamas tas tikslas. Yra, tai yra tikrai teisingas tikslas. Ir kodėl Švedija pratėsi tas vidaus sienų, tuos vidaus sienų patikrinimus. Taip pat e, norėčiau pasakyti, kad nemanau, jog mes turėtumėme priimti teisės aktus tam, kad dar būtų pablogintos tos taisyklės, kurios egzistuoja Šengene, Šengeno erdvėje. Jeigu valstybės narės ir taip jų nesilaiko. Nes derinimas, harmonizavimas yra kur kas prastesnis. Ir kalbame apie bendrai visą migracijos politiką ir matome, kad labai pablogėjo situacija yra kalbant apie tai, koks prioritetas yra teikiamas vienoms ar kitoms jau egzistuojančioms taisyklėms. Taigi bus šešėlinių pranešėjų susitikimas ir nebejoju, kad diskusijos tikrai bus labai įdomios ir po to jos tęsi su komisija ir taryba. Laipsniui dėkoju. Aišku, turime išklausyti ir tarybos informacijos apie tai, kas realiai vyksta ir išklausysime pirmininkaujančios valstybės atstovo, o prieš tai dar Natalį Grisbek. Ačiū. Klodai. Labai trumpai Sofijos Intveld vardu, kuri dėja turėjo dalyvauti kitur ir turėjo išeiti iš mūsų posėdžio. Taigi pirmiausia, norėčiau padėkoti Tanijai Fajon už tai, ką yra padarius ir pasakyti, kad tas klausimas iš tiesų yra labai svarbus, kalbant apie ES vienybę, sanglaudą. Ir mes, mūsų frakcijoje, irgi dirbame ties Tanijos pasiūlymais ir mes savo frakcijoje bandysime išsiaiškinti, ar yra užtikrinta pakankamai lankstumo tam, kad galėtumėme išvengti fragmentacijos susiskaldimo ES. Ir ta sanglauda tikrai bus absoliučiai sunaikinta, jeigu to nepadarysime. Taigi Sofija su Tanija susisieks, kaip tai galės. Dėkoju. Ačiū puikiai Natalį pasakėte, tai yra labai jautrus klausimas, tačiau jis turi didžiulį poveikį, taigi dabar norėčiau išklausyti tarybos, kad jie pateiktų naujausios informacijos apie tai, ką daro taryba, ponas Sekov, tai minkančios valstybės vardu, prašau. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, poju už kvietimą pasisakyti tarybos vardu jūsų posėdėje. Bulgarijos pirmininkavimui einant į pabaigą. Norėčiau, pri, pradžioje turiu pripažinti, kad e, pastarieji šeši mėnesiai nebuvo lengvas laikotarpis ne tik mums, bet ir kitoms valstybėms narėms, tarybai ir visai sąjungai. Kalbant apie Šengeno sienų kodeksą, mes savo darbą atlikome. Norėčiau Jūs informuoti, kad taryba pasiekė tikslo, kuris atrodė nepasiektinas. Dar prieš keletą mėnesių, birželio 19 dieną, ES ambasadoriai tarybos vardu patvirtino įgaliojimus dėryboms dėl pasiūlymo, kur keičiamas, e, kurio keičiamas Šengeno sienų kodeksas, numatant laikinus e, patikrinimus palei vidaus sienas. Šių galiojimų pagrindų pirmininkausianti Austrija pradės dėrybas su parlamentu, kai tik tai bus patvirtinta parlamento pozicija. Mes visi sutinkame, kad Šengeno erdvė davė nebejotinos naudos žmonėms visoje Europoje. Susitarimas taryboje ir bando įtvirtinti tuos pasiekimus siūlomi pakeitimai leistų valstybėms narėms e, laikinai vesti patikrinimus palie vidaus sienas dėl tų pačių priežasčių neilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Taip pat e, būtų numatyti ir saugikliai, kurių privalu laikytis tam, kad būtų užtikrinamas proporcingumas ir tokių priemonių būtinybė, įskaitant rizikos vertinimą ir konsultacijas, konsultavimosi mechanizmą. Kai vidaus sienų patikrinimai palei vidaus sienas yra vykdomi daugiau ilgiau nei šešis mėnesius, tuomet komisija privalo pateikti savo nuomonę. Dėkoju už kvietimą dar kartą ir dėkoju už dėmesį. Ačiū. Dėkoju ir jums už pirmininkančios valstybės atliekamą darbą. Tanja, šešėliniai pranešėjai, aišku, turės dabar padirbėti ties šiuo svarbiu klausimu. Ar norėtumėte sureaguoti ir tada baigsime diskusijas. Ačiū, Klodai. Labai trumpai norėčiau uh, sureaguoti, ką sakė taryba. Aš atsižvelgiu į tai, uh, kokį sprendimą priemė Koreper susitikimą šią savaitę ir aš, aišku, tarybos tekstą labai didžiai perskaitysiu, bet dabar galiu pasakyti, kad yra pozityvių elementų tarybos įgaliojimuose, tačiau apgailestaudama turiu pasakyti, kad taryba nedalyvaus, kaip taryba, taryba nedalyvaus visiškai primant sprendimą dėl patikrinimų palei vidaus sienas įvedimo vieneriems metams jeigu yra nenumatytų kokių tai, nėra nenumatytų aplinkybių. Ir aš manau, kad čia komisija turės suvaidinti sutarčių sergėtojus vaidmenį rimtis veiksmų, jeigu nesilaikoma yra kodekso. Ir turint omenyje, kad komisija laikosi politinės pozicijos ir nesima veiksmų, kai matoma, jog valstybės narės pažydinėja teisinės valstybės principus, taigi pažiūrėsime, kaip viskas klostysis dėrybose. Kaip jūs sakėte, labai jautrus klausimas, bet mes uh, dirbsime su šešėliniais pranešėjais labai atsakingai. Dėkoju. Ačiū, Tanija. Jūs iškėlėte komisijos kaip sutarčių sergėtojos klausimą. Tai gal trumpai ir komisija norėtų sureaguoti? Ačiū, pirmininkė. Neketinau pasisakyti, bet ir neprivalote, nes ir taip vėluojame. Gal vieną sakinį kokį tada. Mes pritarėme pranešėjos pradiniai pozicijai. Būtent, kad reikia išsaugoti šiandieną, klausimas tik tai, kaip to pasieksime geriausiai ir savo pasiūlyme, kaip jau paaiškinau balandžio mėnesį, mes nebandome įtvirtinti dabartinės situacijos šešiose valstybėse narėse, mes bandome uh, saugiklių nuostatą priderinti Šengeno sienų kodekse, kad ji galėtų geriau sureaguoti į dabartinius iššūkius. Maksimalus laikotarpis patikrinimams palei vidaus sienas yra numatytas Šengeno sienų kodekse. Jis buvo nustatytas 13 metais ir galiojo nuo tų metų. Taigi, kalbant apie Šengeno valdymą, buvo numatytas tas terminas, tačiau dėl jo buvo sutarta kitame kontekste ilgalaikės grėsmės vidaus saugumui tuomet neegzistavo taip, kaip yra dabar. Taigi, mes bandome prisiderinti ir priderinti Šengeno mechanizmą prie tų naujų grėsmių ir tada, aišku, dar vyksta diskusijos ir apie maksimalius laikotarpius, kurie gali būti numatomi patikrinimams ir patikrinimų įvedimui. Ir taip pat saugikliai reikalingi, kad tas bendradarbiavimas su kaiminėmis valstybinėmis narėmis vyktų tomis, kurios e, įvedė patikrinimus paliai vidaus sienas. Taigi, tikimės, kad tie iššūkiai leis sureaguoti į realijas, e, atsiprašau, tie pakeitimai leis sureaguoti į realijas ir jeigu terminai bus perdėm ilgi, tada žiūrėsime, ar taryba turi sureaguoti ar ne. Bet mes labai aktyviai ir konstruktyviai dalyvausime trilogo posėdžiuose, kad būtų atitinkamai pakoreguotas Šengeno sienų kodeksas. Dėkoju. Ačiū. Visi aktyviai, konstruktyviai dalyvauja trilogo posėdžiuose, bet man labai įdomu sužinoti, ko, kaip jūs vertinate tarybos poziciją dabar. Na, bet mes apie tai sužinosime, kai ateis laikas. Ačiū Tanijai. Baigiame šias diskusijas ir toliau mūsų laukia kitos. Aišku, dar bus daug svarbių diskusijų, vyks trilogo posėdžiai. Ačiū. Uh, Kolegos, e, dabar vyks bendras klausimas kartu su moterų reikalų komitetu e, dėl e, moterų ir vaikų, pirkybą moteriamis ir vaikais migracijos kontekste naujoji mūsų laikų vergovė buvo numatyta pradėti klausimą pusę vienuoliktos. Taigi.